SD frakcijas paprašė paskirti tokius žmonės į Lybę komitetą ponę Bauer, į delegaciją su Palestinos savivalda Eime Kostelo siūloma paskirti. Prieštaravimų šiems e, paskirimams nėra, tai laikysime juos patvirtintais. Dabar pradėsime diskusijas dėl žmogaus teisų demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Pirmasis klausimas - mirties bausmė Baltarusijoje, ypač e, Dmitrijaus Kanavalovo ir Vladislavo Kovaliovo atvejai. Ir pirmasis e, žodis ponui Protasievič. Vieną minutę, prašom. Panie komisarzu, Na tej sali wielokrotnie już wypowiadaliśmy. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Šiame parlamente mes jau daug kartų esame kalbėję apie politinę padėtį Baltarusijoje ir todėl buvo patvirtintos e, kelios rezoliucijos. Šiandien kalbame apie Baltarusijos realybę, būtent mirties bausmės taikymą šioje šalyje. Manoma, kad du Sprogdintojai Minsko metro buvo nubausti mirties bausme. Ir turime priežasčių abejoti Baltarusijos teisės e, aktų taikymu visuomeniai. Baltarusijos e, atsakingos institucijos yra prašomos sustabdyti mirties bausmės taikymą ir E, paskelbti moratoriumą dėl bausmės, mirties bausmės vykdymo. Mes taip pat kviečiame Baltarusijos valdžios institucijos nustoti e, priekabiauti prie Baltarusijos pilietinės visuomenės aktyvistų ir išleisti politinius kalinius. Dėkoju kolega Protasievič. Ponas Migalski vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai kaip jau buvo pasakyta, ne mes sprendžiame, kas yra kaltas ar ne. Reikia išsiaiškinti, kasgi nutiko sprogdinimo metro metu. Iš dviejų kaltinamųjų prisipažinimai buvo ištraukti prievartą, taigi ne mes galime priimti sprendimą, ar kažkas yra kaltas ar ne. Ne mūsų vaidmuo pasakyti, ar mirties bausmė yra geras dalykas ar ne. Dabar mes kalbame apie mirties bausmės atvejus. Manome, kad turime pasisakyti visuomet prieš mirties bausmę nedemokratinėse valstybėse nes dažnai ji yra taikoma neteisingai ir politiniais atvejais taip pat. Ačiū. Kolegai Migalskiai. Pone Geringer de Odenberg. Viena minusė ir pusė. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusiais metais patvirtinome net keturias rezoliucijas dėl pilietinės visuomenės veikėjų persekiojimo ir priekabiavimo prie, priekabiavimo prie žmogaus teisų gynėjų. Šiandien kalbame apie Kanovalovo ir Kavaliovo atvejus. Jie yra kaltinami 2010 metais įvykdę teroristinį išpolį. Yra daug faktų, rodančių, kad netinkamai buvo taikytas teisės procesas. yra kalbama apie prisipažinimo ištraukimo kankinimo būdu. Baltarusija yra vienintelė šalis Europoje, kuri vis dar vykdo mirties bausmę. Yra kaltinami du asmenys, jų kaltė nėra įrodyta. Ir tokie kaltinimai gali vesti prie mirties bausmės įvykdymo. Mes turime sureaguoti ir tą turime padaryti labai greitai ir tvirtai ir griežtai. Turime kalbėti apie sankcijas prieš institucijas, kurios yra atsakingos už tiesioginį Baltarusijos režimo finansavimą. Ačiū. Dėkui. Ačiū, ponė Odenberg. Dabar ponė Lechviler, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasaulio mažėja mirties bausmių bausmės taikymas, tačiau Baltarusija vienintelė Europoje netisako e, šios bausmės e, rušies. Ponas prezidentas Lukašenka nepamiršta pabrėžti, kad Baltarusija Europoje, tą progą jiem reiktų priminti, kad jo pasirinktos vertybos nesuderinamos su europinėmis. Nuo jo valdymo pradžios mirties bausme nubausta kažkur 400 žmonių, o per pastarosius dviejus metus keturi asmenys. Pagal uh, Baltarusijos teisę neskelbiama, kada įvykdyta bus mirties bausmė, šeima to taip pat nežino, taip pat e, nuteistojo kūnas nėra gražinamas šeimai, o jis palaidojamas slaptoje vietoje. E, Netrukus e, mirties bausme bus nuteisti Dmitrijus Konovalovas ir Vladislavas Kovaliovas, nepaisant to, kad procesas buvo nesažiningas, nesilaikyta teismų procedūrų. Daug kas teigia, kad Konovalovo prisipažinimas buvo ištrauktas kankinimais. Nepaisant to, mirties bausme bus įvykdyta. Akivaizdu, kad tarptautinė bendruomenė turi stiprinti spaudimą Minsko e, režimui, turime reikalauti atidėti bausmės vykdymą ir pareikalauti, e, kad būtų įvestas mirties bausmės moratoriumas, o galiausia ši bausmės rušys būtų visiškai panaikinta. Ačiū. Ačiū ponė Liochpiler. Dabar žodis e, ponui Maštaukai, prašom. Ačiū. Kiekvienas iš mūsų žino, ką, e, kokiagi svarbi yra gyvybė. Mes diskutuojame apie mm, rezoliucijos projektą e, ir Kanavalovo ir Kovaliovo mm, mirties bausmę kalbame apie būtinybę panaikinti mirties bausmę. Baltarusijos e, kodekse mirties bausmė skiriama už sunkiausius nusikaltimus. Nors referendumas vykęs Baltarusijoje e, pritarė mirties bausmiai, vis dėlto reiktų pareikalauti, kad šiai bausmės rūšiai būtų paskelbtas moratoriumas. Beje, E, buvo nuteistųjų galimybė jiems suteikta e, kreiptis malonės į prezidentą, vienas kreipėsi, kitas ne. Jie nuteisti dėl tariamų, tariamai vykdytų teroristinių užpol, išpolių Minske. Nepaisant to, o, abejoja įvairių šalių ekspertai, kad jie yra kalti. Žinoma, žuvo 15 žmonių, reikia surasti kaltuosius. Tačiau negalime bausti asmenų, dėl kurių kalties yra abejonių. Reikia pareikalauti Baltarusijos e, pareigūnų dar kartą peržiūrėti įrodymus ir surinkti naują e, procesą. Apskritai atėjo laikas e, panaikinti mirties bausmę, beje to patys reiktų pareikalauti ir iš JAV bei Japonijos. Esu tvirtai įsitikinęs, kad bent jau moratoriumo tai tikrai reiktų pareikalauti, o po jo žinoma turėtų sėkti mirties bausmės panaikinimas. Ačiū, ponai Mestakai, ponas Gerbrandi, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, prisijungiu prie visų kolegų, kurie ragina Baltarusijos režimą atsisakyti nuo mirties bausmės ir apskritai ir nenubausti šių dviejų jaunų žmonių šią e, bausmę. Baltarusija paskutinė valstybė Europoje, kuri egzistuoja mirties bausmiai ir jie jau nubausta šioje šalyje 400 žmonių. E, kyla abejonė dėl vykdusio, vykusio proceso ir nubausti būtent opozicijos atstovai. Neaiški situacija yra ir Baltarusijos kalėjimuose, reikia pareikalauti, kad nedelsiant būtų paleisti visi visi politiniai kaliniai. Nepamirškime latiniško posakio mastau vadinasi ir esu. Šiam režimui mąstančių žmonių nereikia. Manau, kad kiekvienas žmogus e, turi teisę galvoti ir būti, ir ši teisė galvoja kiekvienam baltarusiui. Ačiū, ponė Garbrandė. Dabar pasisakys kolegos frakcijų vardu. Pirmasis Ponas Stasni, prašom. Tai- Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir daugelis, aš esu susirūpinęs dėl žmogaus teisų padėties prastėjimo, teisės viršinybės taikymo prastėjimo Baltarusijoje esama informacijos apie kankinimus, apie prastas sulaikymo sąlygas, kurios yra taikomos politiniams kaliniams, ypač po rinkimų. Mes turime dabar kelti dviejų sulaikytojų klausimą. Iš tiesų, jie yra, su jais yra elgiamasi neteisingai ir yra kalbama apie tai, kad jie buvo kankinti. Reikėtų užtikrinti galimybę į teisingą ir bešališką teismą. ES turi galvoti apie ekonominės sankcijas, e, kelionių draudimą ir turi reikalauti Europos parlamento ir JAV rezoliucijose atitinkamų dalykų. Visi tie veiksmai pagerintų e, Baltarusijos demokratijos situaciją. Ačiū. Ačiū, kolega Stasny. Dabar ponas Spaleckis vieną minutę. Norėčiau pareikšti užuojautą Minsko metropolitane žuvusių artimiesiems ir šimtams nukentėjusiųjų visuotinai smerkiame šį pasibaisėtiną teroro aktą. kviečiu baltarusijos valdžią pagaliau išgirsti vieningą europos parlamento ir kitų institucijų balsą atlikti pakartotiną teroro akto tyrimą ir tik tada nuteisti tikruosius nusikaltėlius. reikalaujame atšaukti mirties bausmę dmitrijui konovalovui ir e, vladislavui kovaliovui net net nusikaltimo aukos nepasitiki įrodymų ir proceso teisingumu mirties bausmės nuosprendžiui nepritarė daugiau nei pusė baltarusijos visuomenės. ši byla yra dar vienas įrodymas kad baltarusijoje teisingumas tapo manipuliacijos objektu. jeigu valdžia įvykdys tariamiesiems teroristams mirties nuosprendį sustiprės įtarimas kad ji slepia tikruosius nusikaltėlius. pats laikas minskui išgirsti briuselio raginimus kas leistų atnaujinti sustingusį es baltarusijos dialogą. tai būtų labai svarbu artėjant parlamento rinkimams. Ačiū, ponė Palecki. Dabar e, po, žodis poniai Jetinmeki, tačiau salėje jos nėra, todėl iš karto suteiksiu žodį ponui Cernecki. Vieną minutę, prašom. Mikro. Szanowni Państwo. Panie pirmininkė, ponios ir ponai. Prezidentas Lukašenka, kuris yra, kuris labai mėgsta fotografuotis slidinėjant arba žaidžiant ledo ritulį, turbūt apgailestautų, jeigu pasaulio ledo ritulio čempionatas būtų atšauktas. Todėl mes turėtume paspausti Lukašenką šiuo klausimu. Mes šiandien kalbame apie Baltarusiją. Šis klausimas nuolat ir nuolat iškyla. Šiandien turime aiškiai pareikšti, kad e, mirties bausmės taikymas ir vykdymas yra visiškai neprimtinas kad ir kur būtų taikoma mirties bausmė, mes turėtume protestuoti prieš tokius nuosprendžius. Ačiū kolega Černetski, dabar ponas Obermeier. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Baltarusijoje paskutinėje e, valstybėje Europoje yra vykdoma mirties bausmė, nepaisant to, kad 50 tūkstančių žmonių pasirašė peticiją už tai, kad ši bausmės rušis būtų panaikinta. Minske balandžio mėnesį buvo įvykdytas teroristinis aktas ir už jį mirties bausmė nubausti e, ponai Kanavalovas ir Kovaliovas. Tačiau kyla bejonių dėl proceso ir kyla dėl šios bausmės adekvatumo. Manytumėme, kad e, turėtų europinės tradicijas skirtis nuo e, amerikietiško, afrikietiško ar azijietiško. E, todėl raginu Baltarusijos valdžią panaikinti savo šalyje mirties bausmečio. Dabar pasisakys parlamentarai savo vardu ir pirmasis ponas Kačmarek, prašom. Sprawa, którą się zajmujemy, jest świetnym. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dabar mes kalbame apie tai, kas yra pagrindinis pavyzdys, rodantis, kokią riziką kelia mirties bausmės egzistavimas. Na, žinau, nežinau, ar šie asmenys buvo teisėtai nuteisti ar ne, tačiau žinome, kad tokia bausmė yra nežmoniška ir neatšaukiama. Žinome, kad tokia bausmė e, iš tikrųjų nesustabdo jos taikymo. Yra 195 baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad nuteistojo asmens kūnas nėra gražinamas jo šeimai. Taigi vienintelė galimybė šiems dviems e, žmonėms būtų Lukašenkos, prezidento Lukašenkos atleidimas nuo mirties bausmės. Taigi mes raginame poną Lukašenką suteikti tokią malonę. Nors jis yra, yra blogas žmogus, dabar turi galimybę nuveikti kažką gero. Dėkuoju. Dabar kolega Reipo. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Baltarusijoje vis dar taikoma mirties bausmė vienintelėje valstybėje Europoje Šalies aukščiausiasis teismas po um, išpolių Minske paskyrė šią bausmę dviem asmenim. Reikia pasmerkti tokį sprendimą, beje, kaip ir patį teroristinį išpolių. Taip pat e, reiktų atkreipti dėmesį į trūkumus proceso metu. Jis nebuvo sąžiningas, įrodymai nebuvo pakankamai svarus, Nepaisant to, mirties bausmė buvo paskirta. Tai tikrai nėra humaniška. E, nuteistieji yra nužudomi šūvių į pakaušį. Aš e, manyčiau, kad e, turime pareikalauti keisti situaciją. Jeigu būtų panaikinta mirties bausmė, Baltarusijos e, galimybės prisijungti prie Europos šeimos tapti daug didesnės. Žodis poniai Olijant. Vieną minutę. Pone pirmininkė, mirties bausmės taikymas netitinka pagrindinių žmogaus teisų. Jeigu ponas Kavaliovas ir Kanavalovas yra kalti dėl nusikaltimo, dėl kurio jie yra bausti, tai jie turėtų susilaukti proporcingos bausmės. Tačiau jie tikrai neturėtų būti nužudyti, paskiriant jiems mirties bausmę. Aš raginu poną Lukašenką suteikti malonę abiems kaltinamiesiams ir paskelbti apie moratoriumą dėl mirties bausmės ir galiausiai panaikinti mirties bausmę šalyje. Baisu, kai 21-ame amžiuje Europoje esama valstybės, kuri taiko tokias, tokias viduramžių bausmes kaip mirties bausmė. Prezidentas Lukašenko nebeturi draugų ir jis į mūsų griežtus reikalavimus turėtų labai rimtai pažiūrėti. Ačiū. Dėkoju. Poniai Ojuland, dabar ponas Kaminski, vieną minutę. E... Ponios ir ponai. Aš esu politikas, tačiau taip pat ir žmogus ir man kyla vis daugiau abejonių dėl mirties bausmės vykdymo Iš pradžių aš pasisakiau už tai, tačiau šiandien esu vis labiau linkęs pritarti tiems, kurie teigia, jog mirties bausmė yra nežmoniška. Tai yra viena diskusijų pusė, tačiau yra ir kita, kadangi kalbame ne tik prieš mirties bausmės kaip tokios taikymą, tačiau taip pat ir prieš šią nedemokratišką politinę sistemą. Mes niekada nesame tikri, ar kas nors buvo pasirinktas iš minios dėl tam tikrų politinių priežasčių, tam, kad režimas galėtų didžiuotis savo sėkme ir formuoti E, visuomenės nuomonę, nukreipdami ją nuo politinio režimo gigantiškų nesėkmių. Taigi raginu dabar prezidentą Lukašenką suteikti malonę šiems asmenims. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju, ponė Kaminski, ponas Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė. Bel Baltarusija yra paskutinė autoritariška valstybė Europoje. Tai yra visiškai nepriimtina ir pavojinga kai tokia valstybė vis dar taiko mirties bausmę. Prezidentas Lukašenka sakė, kad priimdamas sprendimus įsiklauso į liaudės balsą. Jis turėtų įsiklausyti ir į 250 tūkstančių žmonių, kurie pasirašė peticiją už mirties bausmės panaikinimą Baltarusijoje. Dmitrijaus Konovalovo ir Kovaliovo nuteisimas mirties bausme yra lydimas dviejonių ir įtarimų dėl kankinimų ir žmogaus teisų pažeidimų. Šių dviejų asmenų kalti turi būti įrodyta be jokių abejonių. Todėl aš norėčiau pakartoti raginimą prezidentui Lukašenkai įvesti mirties bausmės moratoriumą ir atlikti objektyvų tyrimą šiuo klausimu. Ačiū. Dėkuoju kolega Kukan. Ponas Bylan, vieną minutę. Arbitralny charakter wyrok. Ačiū, ponė pirmininkė. Minsko bausmės arbitralus pobūdis susilaukė stiprios reakcijos visoje Europoje. Vadinamieji tyrimai, kuriuos pateikė generalinio prokuratūra, taip pat kelia rimtų įtarimų. Iki šiol e, prašymai suteikti malonę nebuvo atsižvelgta į juos. Mirties bausmės taikymas nusipelno griežto padirbimo, pad... pasmerkimo. Taip pat būtina išanalizuoti nuosekliai ir pačius teroro išpolius Minsko metro. Taigi kviečiu atlikti tokį tyrimą laikantis visame pasaulyje egzistuojančių standartų. Mirties bausmė nušaunant nubaustąjį asmenį primena stalinistinius laikus. Manau, kad Baltarusija turėtų laikytis tarptautinės teisės nuostatų. Ačiū. Ačiū, ponė Bielan. Dabar prasidės spontaniškos diskusijos. Apgrasaudamas turiu pasakyti, kad yra pernelyg daug norinčiųjų, negu turime laiko ir žodis kolegiai prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Abu uh, opozicijos veikėjai Kanavalovas ir Kovaliovas nuteisti mirties bausme. Teismo procesas netitiko reikalingų standartų, dėl jo kyla daug abejonių, įrodymai gauti neiškiais būdais, netgi kankinant. Tarptautinės institucijos pažymi, kad e, reikia keisti situaciją, o vienintelė galimybė išvengti šiems asmenims mirties mausmės yra kol kas tik tai prezidento malonė. Mūsų pirmininkas Šulcas e, kreipėsi į, į Lukašenką prašydamas panaikinti mirties bausmę ir dabar mes kaip parlamentas turime to vieningai e, pareikalauti. Köszönöm, elnök úr. Fehér Oroszország ma... Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandienos Baltarusija vargiai gali e, tikėtis būti vadinama demokratinė šalimi. Ta rodo teisės, teisėtvarka sistema, opozicijos bauginimas ir mirties bausmės taikymas. Sausio pabaigoje buvo įvestos naujos sankcijos šalyje, o Lukašenka nėra pasirengęs nieko daryti, kad pakeistų situaciją. Baltarusiai yra pasirengę pasikeitimams ir Europos valstybių šeima turi padėti neprarasti Baltarusiams vilties. Šiandien mm, reikia didinti spaudimą e, Baltarusijai ir bandyti traukti į šį procesą Rusiją. Mes turime tiesiai pareikšti, kad 21 amžiaus Europoje negalime pritarti panašiems reiškiniams. Ačiū, ponas Jogur, dabar ponas Galer. Ačiū, ponė pirmininkė. Didžioji parlamento dauguma pasisako prieš mirties bausmę. Jau vien dėl to reikia pareikalauti panaikinti šiuos nuosprendžius. Deja, režimas e, yra labai abejotinas kaip ir teismo sprendimas. Išpoliai Minsko ment registro e, pobūdis atskleidžia, kad veikia profesionalai, o tokie profesionalai Baltarusijoje dirba KGB, o e, nėra, ir tikrai nėra eiliniai piliečiai. Todėl turime reikalauti ne tik panaikinti nuosprendžius, bet ir galvoti apie papildomus sankcijus režimui. Kai kurie kolegos padarė tikrai neblogų pasiūlymų, bei tikrai reiktų pagalvoti, ar nereiktų uh, uždrausti ar rengti šiai šaliai 14 metais pasaulio ledo rytulio čempionatą. Tikrai negalima leisti Lukašenką pasinaudoti šio renginiu, kad Potiomkino kaimus statytų Baltarusijoje. Ačiū, dabar žodis ponui Keli. You, Ačiū, ponai pirmininkė. Pasisakiusiai kalbėjo, kad Baltarusija yra vienintelė šalis Europoje, kuri taiko mirties bausmę, bausdama įtarimus nusikaltelius. 400 asmenų buvo nuteisti mirties bausmę nuo 91 metų ir 50 buvo nuteista ir mirties bausmė buvo vykdyta per pastarosius 10 metų. Mes norėtume, kad mirties bausmė būtų visiškai panaikinta. Šie du asmenys, apie kuriuos mes kalbame, jeigu jie būtų išties įvykdę šį sprogimą, sprogdinimą, iš tiesų visi įrodymai rodo, kad jie buvo priversti prisipažinti ir tai nėra tinkamas būdas teisingumui užtikrinti. Todėl mes turime visą teisę uh, reikalauti pirmininko kreiptis į prezidentą. Dėkoju kolegai Keliai. Pone Korhola. Puhemies. Valko-Venäjä on Eurooppa. Ačiū, ponė pirmininkė. Baltarusija vienintelė Europos valstybė, kur dar taikoma mirties bausmi mirties bausmės vykdymas yra slaptas, šeimos nariai neinformuoja, beje patys nuteisėjai iki paskutinės akimirkos nežido, kada bus įvykdyta mirties bausmė. Ponai Kanavalovas ir Kovaliovas buvo nutusti mirties bausmė, tačiau kyla bejonių dėl šio nuosprendžio. Uh, Akivaizdu, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė. Negalima tęsti ES Baltarusijos dialogo tol, kol Baltarusija neatsisuks į demokratiją veidų. Būtina, kad e, su Baltarusija būtų elgiamasi kaip su panašiomis e, kitomis e, valstybėmis. Ačiū. Dabar ponė Thun und Hohenstein. Dziękuję, panie przewodniczący. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jau daug šiandien buvo pasakyta apie tai, kad mirties bausmė yra neprimtina. Nepaisant to, kokia visuomenės dalis pasisako už ar prieš mirties bausmę ir patį mirties bausmės taikymą. Vis dėlto matome, kad net ir gerbiamas parlamentaras Kaminskis pakeitė savo nuomonę. Mirties bausmės taikymas Baltarusijoje turėtų priversti mus imtis netidėliotinų veiksmų, netgi panaikinti ledo ritulio varžybas ir imtis tokių veiksmų, kurie užtikrintų žmogaus teisų gynimą Baltarusijos Respublikoje. Ačiū. Dėkui, baigėme spontaniškas diskusijas ir e, diskusijas užbaigs ponas komisaras Barnyje, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Matėme jūsų pasisakymų įvairovę. Ir tikrai tai demonstruoja emocijas, kurias jaučiate šiame parlamente visomis prasmėmis. Kalbant apie mirties bausmę Baltarusijoje ponui Kanavalovui ir Kovaliovui. Gerbiamos baroninės Ašton vardu norėčiau pasakyti, jog šie du nuosprendžiai mums kelia rimtą susirūpinimą. Ponas Kanavalovas ir Kavaliovas buvo nubausti, nuteisti Baltarusijos aukščiausiojo teismo lapkričio 30 dieną dėl to, jog teigiama, jog jų teror išpoliuje žuvo 15 žmonių, daugiau negu 200 buvo sužeista. Ir taip pat jiems buvo priskirti du ankstesni išpoliai. Žinoma, mes smerkėme bet kokį teroro išpolį kartu su aukšto lygio įgaliotinė ir komisijos pirmininku. Žinoma, mes tuo pat metu apgailestaujame dėl mirties bausmės taikymo ir tikimasi, kad e, tai yra 2011 metų gruodžio pirmą dieną baroninė Ašton taip pat išleido pasisakymą šią temą. Mes smerkime mirties bausmę visomis aplinkybėmis, nepaisant to, kokie nusikaltimai buvo įvykdyti. ES laiko, kad mirties bausmė yra žiauri ir nežmoniška bausmė. Ji net graso nusikaltėlių nuo jų nusikalstamo elgesio ir mes laikome, kad ji yra nepriimtina, kalbant apie žmogaus orumą. Todėl raginame panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje ir, žinoma, pačioje Europos Sąjungoje nusprendėme ją panaikinti. Kartu su Catherine Ashton mes raginame Baltarusijos valdžios institucijas nevykdyti mirties bausmės ponui Kavaliovui ir ponui Kavnavalovui ir atšaukti jų mirties nuosprendžius. Ir raginame Baltarusiją, kuri išlieka vienintelė šalis Europoje, visame Europos žemynė, kuri vis dar taiko mirties bausmę, įvesti mirties bausmės moratoriumą. Tai būtų pirmas žingsnis siekiant panaikinti mirties bausmę. Ačiū. Ačiū, ponia komisarė Barnie. Turime šešis rezoliucijos projektus, baigėme diskusijas, balsavimas vyks pasibaigus e, kitų dviejų klausimų nagrinėjimui. Dabar prieisime prie naujusių, naujausių atsiprašau, įvykių Egipte. Ponas Belderis pirmasis pasakys, kaip autorius jam 3,5 minutės. Pra.